Okay. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf die unterbrochene Sitzung äh, wieder aufrufen. Wir Ponios ir ponai, vėl kviečiu tęsti mūsų posėdį, pereiti prie aštuntojo punkto. Biudžeto įvykdymas e, mūsų pranešėja yra Andrėja Češkova, kuriai iš karto aš ir noriu suteikti žodį. Pirmininkė, kolegos, ne, ne pirmą kartą mes e, posėdžiaujame ir svarstame Taigi ne pirmą kartą svarstame antrąjį e, pranešimo projektą dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo e, tarybai už 2011 metus. E, šio komiteto nariai žino, kad ir 9 ir 10 metais padėtis buvo visiškai tokia pati po antrojo pranešimo projekto biudžeto įvykdymas ar įvykdymo patvirtinimas buvo atmestas. Tad aš negryšiu į praeitį, nesikartosiu, kaip ir anksčiau šį kartą taryba nutarė nepateikti tos informacijos, kurios mes prašėme. Kaip e, pamenate, mes, e, kaip e, šio komiteto nariai, pateikime 52 klausimus dėl to, kaip taryba valdo savo finansus ir konkrečiai 2011 metais kaip valdė, bet jokio atsakymo. Taigi padėtis, tiesą sakant, nepasikeitė lyginant su ankstesniais dviem metais. Aš asmeniškai buvau susitikusi su pirmininkaujančios Airijos atstovais, informavau juos apie tai ir vėlgi e, egzistuoja du te, dvi teisinės sutarties interpretacijos - taryba užsispyrusiai teigia, kad šitas parlamentas neturi teisės e, jos e, sąskaitų tikrinti, kad taryba nėra kaip tokias pat e, kaip kad kitos institucijos, kurioms parlamentas tvirtina ar netvirtina biudžeto įvykdymą. Tad tai reiškia, kad tokia teisinė interpretacija ir toliau tarybos yra ginama, kaip ir ankstesniais metais. Netrodo, kad ta pozicija būtų pasikeitusi, bent jau aš negavau jokios oficialios informacijos apie tai, kad taryba būtų pakeitusi savo poziciją, nepaisant to, kad e, pasikeitė pirminkaujantį valstybę. E, tad galbūt e, pirminkaujantį Lietuvą užims e, kitokį požiūrį e, ir atsiras kažkokių postumių, bet iki šio momento jokių postumių nėra ir padėtis yra tokia pat kaip pernai ir užpernai. Būtent dėl tos priežasties aš teikiu e, šitą antrąjį pranešimą, pranešimo projektą apie biudžeto vykdymo patvirtinimą tarybai ir atrodo, kad, kaip ir anksčiau sakėme, mes atsisakysime biudžeto įvykdymą patvirtinti. Nors e, parlamento teisės tarnyba per ateis metais organizavo seminarą šią temą ir pagal mūsų teisės tarnybą ir pagal to seminaro rezultatus parlamentas, kuri yra demokratiškai rinkta institucija, yra atskaitingas piliečiams ir e, būtent todėl mes turėtume turėti galės audituoti arba e, tikrinti, kaip taryba tvarkosi su savo sąskaitomis ir nuspręsti, ar patvirtinsime biudžeto įvykdymą ar ne. Tačiau egzistuoja tos dvi teisinės interpretacijos, jos viena kitai prieštarauja. Tad, e, galvojant apie tai, kaip išspręsti šitą situaciją, aš manau, vienintelis būdas yra toliau uh, tęsti dialogą su pirmininkaujančia valstybė ir tikėtis, kad padėtis pasisuks į geresnę pusę. Dėkoju Jums, aišku, lauksiu Jūsų pastabų ir komentarų. Visi mes pakankamai gerai situaciją žinome, tad e, lauksiu Jūsų pastabų ir pakeitimų. Dėkui. Vielen Dank, Frau Českova. Ich darf jetzt äh, die Ausführungen von Frau Českova zur Aussprache stellen. Labai ačiū, ponė Českova. Norėčiau pradėti diskusiją. Ar būtų kokiu nors komentarų ar klausimų? Ponas Sigmatas Balčytis, ponas Malda. E, turbūt jau treti metai tą patį girdim ir natūralu, kad turbūt kiekvienam čia susirinkusiam ir iš viso yra visiškai suprantami dalykai, kad jeigu yra skiriama biudžetas tam tikrai institucijai ir nepriklauso nuo jos užimamos padėties visuomenėje, e, šitą instituciją privalo bet kokią tvarką, tai yra nustatyta tvarka atsiskaityti. Tai eina kalba ir apie mūsų valstybėse esančias prezidento institucijas, jos irgi atsiskaito, auditai tikrina, todėl tikrai yra nu, jau nebe ekonominis, nebe e, kažkoks tai finansinis klausimas, bet yra politinis klausimas. Ir manau, neįspręs nei Lietuvos pirmininkavimas, nei kitos valstybės pirmininkavimas, tiesiog yra ES pačių aukščiausių institucijų nesusikalbėjimo klausimas. Ir tikrai aš jau tiesiog irgi noriu užduoti retorinį klausimą, ką gerimas pirmininkė darom kaip biudžeto kontrolės komitetas, kad jau eilinį kartą, trečią kartą, jeigu mes nepatvirtinam ataskaitos, tai kažkokios tai turi būti imamos labai realios priemonės, kad šitai galbūt institucija ateityje nu, nepatvirtinti biudžeto. Čia aš kito, kito kelio nematau, nes priešingų atveju mes nežinom, kiek pinigai yra leidžiami teisingai. Dėkuoju dabar žodis Janui Mulderiui. Dėkoju, pirmininkė, padėtis man e, atrodo labai sunki. Savo ritualą galime kiekvienais metais kartoti, e, netvirtinti biudžeto įvykdymą ir toliau. Taip, dirbti. E, bet e, pranešėja teisingai sakė, kad reikėtų vis tik pasikviesti pirminkančios Lietuvos atstovus čia ir padiskutuoti su jais, nes atrodo, kad vienintelis būdas veikti yra dialogas. Ja, die äh, Frage ist interessant. Ich habe zwei weitere äh, Kollegen. Pirmininkas iš tikrųjų įdomus klausimas. Dar turiu du kolegas, kurie norėtų pasakyti. Dėkuoju pranešėjai ir ačiū už e, dokumento projektą. Jam visiškai pritariu, yra keltas smulkmenų, vėliau galėsime jas pasiaiškinti. Bet projektas geras. Sutinku taip pat su tuo E, kas buvo pasakyta, kad e, vargu ar galime primkančią Lietuvą ypatingai kritikuoti, jeigu nepasieksime rezultato. Nemažai primkančių valstybių e, stengiasi tai padaryti ir mes su jais diskutavome ir žinoma Lietuvos galimybės kaip mažos šalies, naujos valstybės narės. Tarybos kontekste laukia nemaži sunkumai, jeigu ji norės pakeisti tą liniją, kuri egzistuoja taryboje jau visą eilę metų. Vis tik tai e, galbūt būtų nebloga mintis pabandyti padiskutuoti su pirmininkaujančia Lietuva, nes e, Mes, pažiūrėjau, galbūt galėtume paraginti juos e, elgtis panašiai kaip pirmininkaujantį Švediją, nes ne visas pirmininkaujančios valstybės elgėsi vienodai. Buvo tokių šalių, kurios iš vis atsisakė teikti bet kokią informaciją, pavyzdžiui, pirmininkaujant Danijai. Bet buvo ir kitų pirmininkaujančių šalių. Ir e, aš dabar žiūriu į mūsų kaiminę Švediją kur buvo netiesioginis pabandymas atsakyti į mūsų klausimus. Ir e, jie e, pateikė e, tam tikrą tekstą, iškėlė jį į internetą ir maždaug suformalavo, jeigu jau parlamentas klaustų apie tai, tai mes atsakytume maždaug taip. E, tad gal pirkančiai Lietuvai vertėtų galbūt pasiekti būtent Švedijos, o ne Danijos pavyzdžių. E, galbūt tos situacijos tai neišspręstų, bet bent jau būtų žingsnis tinkama krypte, kryptim. Vielen Dank, äh, Sören Söndergaard. Jean-Pierre Audi, s'il vous plaît. Dėkuoju, dabar žodis ponui Audi. Ačiū pirmininkė. Kolegos jau žino, kad aš į tą problemą, e, kurią kelia komitetas, niekada nežiūrėjau techniškai. Mm, tiesą sakant, E, parlamentas atsisako teikti bet kokią informaciją, tuo tarpu e, parlamentas pagal savo galės turi atlikti ir politinį auditą, ir, ir finansinį auditą. E, atrodo, kad seminare buvo kalbama apie dvi e, teisinės alternatyvas. E, mes dabar esame patekę į e, akligatvį. E, vieni sako, kad e, mes turime teisę ir prievalę patvirtinti biudžetą visoms institucijoms, bet e, E, kai kalbam apie juridinio asmens dalyką, yra tik vienas juridinis asmo, tai Europos Sąjunga, e, Europos komisija yra vykdomoji institucija. E, o mes, atrodo, tęsėme egzistuojančią tradiciją, nebadydami nieko pakeisti. O pakeitimas čia remtųsi tuo, kad ES yra juridinis asmuo juridinė persona. Mes turime galės tikrinti visų ES institucijų sąskaitas. E, aš nemanau, kad reikia kelti klausimą dėl blogai išleistų pinigų. E, audito rūmai turi galės atlikti auditą ir labai mažai e, neigiamai pasisako apie tai, kaip leidžiami pinigai. Taip atsitinka, kad kartais turime labai mažai neigiamų e, pastabų e, iš auditorumų ir patvirtiname biudžeto įvykdymą, kartais pastabų daug e, ir nepatvirtiname, atsiprašau, o kartais daug pastabų ir patvirtiname. Manau, kad teisingai buvo pasakyta, kad šiais laikais ne vienas politikas e, negali atsisakyti būti skaitingas. Mes privalome reikalauti tos informacijos. E, mes turime panašią problemą su išorės veiksmų e, tarnybą, turime Europos vadovų tarybą eina kalba apie tarybą ir e, Europos vadovų tarybą, bet e, Europos vadovų taryba yra kita institucija. Gal administracija yra ta pati, bet e, vis tiek jos skirtingos. Aš neturiu atsakymo. E, tikrai patekome į akligatvį. Galbūt reiktų pamastyti įtraukti nacionalinių parlamentų narius. Galbūt galima būtų mobilizuoti uh, visų biudžeto kontrolės komitetų pirmininkus nacionaliniuose parlamentuose, kurie atsakingi už e, nacionalinių vyriausybių auditą. Jie posėdžiauja taryboje ir galime jiems pasakyti, kad mes e, esame labai pikti, kad e, tie tarnautojai, kurie yra viešosios tarnybos atstovai neteikia mums e, informacijos. Ir jeigu paaiškės, kad jie gauna tokias instrukcijas, e, politinės instrukcijas, tai tai jau būtų tikra problema ir iš tikrųjų tada galbūt reikėtų pamastyti apie kažkokias sankcijas komisijai, nes ir politiškai, ir kitaip komisija yra atsakinga uh, E, atskaitinga parlamentui ir atsakinga už biudžeto įvykdymą visose institucijose. Tad jeigu mes pasinaudotume tokiais pagrasinimais, gal rastume sprendimą. E, žinoma, e, ten kokiu dideliu presu nereikėtų bandyti riešutą, riešuto kevalą sulaužyti. E, galėčiau, e, galėčiau tik pasakyti tarybos atstovams, e, jeigu jie būtų čia, baikite žaisti tuos kvailus žaidimus. Jeigu yra kokių skirtingų interpretacijų, tai vieninteliai, kurie to pasinaudoja, yra euroskeptikai. E, reiktų jiem pasakyti, baigti tos kvailus žaidimus, e, jūs tikrai neturite ką slėpti, pateikite mums tas, tuos duomenys ir mes patvirtinsime biudžeto įvykdymą. E, antraip, ta padėtis tiesiog kenkia ES garbei. Taigi, atverkite mums savo sąskaitas, patvirtinsime jums biudžeto įvykdymą, antraip atrodome juokingai. Dieses glühende Plädoyer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 kaip grinieji pinigai, kaip su jais tvarkomasi. Manau, kad reikia na, elgtis taip, lyg pasaulis visiškai nesikeičia. Taryba pateikė mums na, kažkokį papirėlį ir atrodo, kad nebuvo dešimt metų, nebuvo evoliucijos, niekas neįvyko. Tiesiog reikėtų, kad institucija pati už savo biudžetą būtų atsakinga. Man atrodo, kad 235, e, aš tiksliai neprisimenu, koks straipsnis kalba apie tai, mes galime pasakyti. Bet čia beprasmiška, dėl to mes tik tai gaištam laiką. Manau, kad mes tiesiog turėtumėm na, iškėlę savo vėliavą, politinę vėliavą. Na, tiesiog jeigu mes sakome, nepatvirtinsime biudžeto įvykdymo entąjį kartą, na, reikėtų vis dėlto elgtis atsilgiai, kad mes netisakytumėm savo a, tiesiog fundamentalios pagrindinės teisės a, savo elgesyje su taryba. Mes kuriame naujas institucijas, pavyzdžiui, regionų komitetą, jie galvoja truputį kitaip. biudžeto patvirtinimas, ten negali būti lyginamas su Europos vadovų tarybos biudžeto patvirtin, vykdymo patvirtinimu, nors tai dalis tarybos. Tačiau galiausiai nu, reikės pagalvoti, ar visą tai galų galę nepaklius, kaip dalis, nepasidarys dalis komisijos biudžeto po to jau nieko neliks. Mes turime gauti informaciją. Tada komisija klaustų tarybos, taryba tada duotų kažkokius na, dalinius atsakymus komisijai ir galų galia grįžtų mum. Taryba turi atsiskaityti. Taryba tiesiog turi nustoti žiūrėti į tai lengvabūdiškai jau seniausiai galėjo būti pateikta šita ataskaita. Na, mums reikia šito biudžeto. Na, tiesiog aš nežinau, ar a, mes turime tiesiog, na, lik pulti juos ir pasakyti, iškelti tai, kad kai kurios biudžeto eilutės galbūt yra bejautinos. Na, tiesiog reikia pasižiūrėti, kokias galimybės a, kokias galimybės mes turime. Jeigu pasiduotume, na, būtų visiškai neteisinga. Na ir man atrodo, kad mes galime nepatvirtinti biudžeto jau dar, dar ir ateityje keletą metų. Na, įdomus pasakymas, kad a, tiesiog, pavyzdžiui, a, nepatvirtinti biuretų, tai yra demokratijos trūkumas kažkoks Prancūzijoje. Na, keista. Dabar Liepas mėnų. Karšta. Jeigu jūs žadate tiesiog šaipytis iš mano pareiškimą, norėčiau paaiškinti. Kad tai tiesiog šiek tiek, man atrodo, asmeniška šitas disputas, ta diskusija tarp Jean-Pierre ir manęs. Na, vėlgi tos klausimas, ar Prancūzija dar vis yra demokratija. Na, man atrodo, kad kiekvienoje šalyje galbūt į demokratiją žiūrima kitaip. Na, nenorėčiau komentuoti, žodžiu, galbūt kiek leidžia vyriausybė pinigų. Na, norėčiau tik pa... dar kartą apibriežti, kad yra skirtingi požiūriai į demokratiją. Jean-Pierre Sodai Na, jeigu eisime tuo keliu, baigsime tada septintojų straipsnių. Norėčiau tiesiog patvirtinti komitetui, kad Prancūzija vis dėlto demokratinė valstybė, kitaip nebūtų ES valstybė narė, tai jie nebe, dėl to neturi kilti jokios baimės. Mes labai pozityvų indėlį padėjome Labai ačiū. Galbūt dar kas nors norinčių pasisakyti, jeigu ne. Tada poniai Češkovai vėl žodis. Gal jūs norėtumėte dar ką nors pasakyti, baigiant diskusiją? Taip, norėčiau pasakyti keletą žodžių. Nes man na, tiesiog šiek tiek jokinga šita diskusija, bet kalbant rimtai, norėčiau padėkoti Jums už komentarus kuriuos išgirdau, nes matau, kad galime dirbti čia kartu vieningai šitame komitete, kad nuomonės nelabai skiriasi. Norėčiau atsakyti į porą komentarų. Taip, tai iš tikrųjų jau tampa politiniu klausimu ir labai gerai, todėl kad jeigu mes pasižiūrėsime iš teisinės pusės, yra skirtingos sutarties interpretacijos. Ir todėl būtent ir reikia to politinio požiūrio. O man tai reiškia, kad, kad reikėtų o, tiesiog stengtis spręsti dialogo būdu. Ir reikėtų, kad šitame dialoge e, dalyvautų abi pusės. Ir man atrodo, kad kolegos dažniausiai tą ir siūlo. Reikėtų tiesiog kreiptis į tarybą ir kviesti dialogui. Reikėtų pakviesti Lietuvos pirmininkaujančios šalies atstovą. Mes šitą galime padaryti. Tiesiog išgirsti nuomonę, išgirsti atsaką į šitą problemą. Na, žinoma, aš palaikyčiau tokį pasiūlymą. Kitas klausimas, kuris buvo iškeltas diskusijos metu. Lietuvos pirmininkavimas arba Lietuva savo pirmininkavo metu, žinoma, per tokį trumpą laikotarpį negalės tiesiog pradėti elgtis visiškai kitaip negu buvusioje pirmininkaujančioje šalis. Bet vis dėlto reikia tęsti diskusiją. Ir mūsų parlamentas, bent aš jau tikrai taip tikiuosi, kad tai demokratiška institucija, kad a, parlamentas paaiškins, kodėl a, mes kalbame apie tą antrąją ataskaitą. Todėl, kad mes kalbame apie biudžeto vykdymo patvirtinimą 2011 metų. Na, tai visą priklauso nuo dviejų institucijų. Viena taryba, kita Europos vadovų taryba. Na, manęs pirmiausia paprašė parengti dvi atskiras ataskaitas. Ir mano paskutinioji pastaba taip. Turint galvoje sutartį, mes turėtume patvirtinti na, visi biudžetą, todėl kad ji yra atsakinga už visą biudžeto vykdymą, bet šita interpretacija prieštarauja interpretacija, šitą interpretaciją, kad mes vis dėlto esame institucija, kuri turime teisę e, pareiklauti ataskaitos iš tarybos. Iš ataskaitos visiškai aišku, kad parlamentas, kaip demokratiškai išrinktų asmenų institucija, gali pareikalauti iš tarybos, o taryba turėtų priimti šitą faktą ir na, dalyvauti dialoge Tačiau jeigu nėra kažkokios vienos aiškios sutarties interpretacijos, tada žinoma reikės tęsti diskusijas. Todėl, kad ES pati, jos pagrindas yra diskusijos, yra dialogas. Na, parlamentas ir komitetas Mūsų negalima kaltinti, kad mes nenorime bendradarbiauti su partneriais. Norėčiau padėkoti sekretariatui už e, bendradarbiavimą ir žinoma, tikėsiuosi jūsų pataisimų ir manau, kad šita diskusija parodė, jog rudenį mes turėtume balsuoti už tai, kad mes atsisakome patvirtinti biudžeto vykdymą. Nematau jokios kitos galimybės. Ačiū uždėmesi. Ačiū poniai Češkovai. E, pakeitimus galima teikti iki rugsėjo 5-12 valandos dienos. Aštuntąjį punktą baigiame aptarinėti, galime šokti prie dešimtojo. E, kadangi devintasis išbrauktas, eina kalba apie specialią ataskaitą numeris 21 sanglaudas politikos investicijų, energijos vartojimo efektyvumo ekonominis veiksmingumas. Mūsų pranešėjas yra Zigmantas Balčytis. Norėčiau jam sutikti žodį pradžios pasisakymui. Turime taip pat ir poną Velgerbauerį iš audito rūmų, tada steiksime žodį ir jam. O dabar ponui Balčyčiui pasisakymų žodis. Gerimi kolegos, Jau mes aptarėme pačio dokumento esmę šiek tiek anksčiau ir naudodamasis progą vis dėlto noriu taip pat padėkoti, dar kartą padėkoti auditų rūmų e, atstovui už gana, sakyčiau, labai gerai paruoštą dokumentą, nors ir kritišką. Taip pat e, norėčiau padėkoti ir Europos komisijos atstovams, su kuriais man teko susitikti, kurie puikiai supranta problemos esmę ir nesiuošia kažkaip kitaip e, mėginti ją užglaistyti, bet puikiai suprato ir tikrai e, po to aš pateiksiu, kad yra numatyti tam tikrai žingsniai, kurie ateityje leis iš šitą klausimą spręsti žymiai efektyviau. Ir taip pat, aišku, noriu padėkoti ir mūsų komiteto sekretariato darbuotojams, kurie gana irgi aktyviai prisidėjo prie šitos darbo dokumentų kūrimo. Taigi, kaip jau buvo minėta, šitoje ataskaitoje yra aptariama e, energijos vartojimo efektyvumo ekonominis veiksmingumas trijose ES valstybėse - Čekija, Lietuva ir Italija, kurie per 2007-2013 ir kai, o, kai kurios programos buvo nuo 2000 metų daugiausiai panaudojo ES pinigų šiem tikslam. Tai trys programos yra iš 2007-2013 metų laikotarpio ir viena programa yra iš 2000-2006 metų laikotarpio. Darbo dokumente e, iš tikrųjų praktiškai visur palaikiau Europos auditų rūmų išvadas, jog šių konkrečių audituotų programų atveju nebuvo efektyviai panaudotos Europos sanglaudos lėšos, o investicijos į energijos vartojimo efektyvumą nebuvo ekonomiškai naudingos tačiau turiu priminti jog kai buvo vykdomos tikrintos programos europos sąjungoje nebuvo nustatyti energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai todėl pakankamai sudėtinga šiuo metu yra vertinti šias praeityje įgyvendintas veiksmų programas kaip minėjau energijos vartojimo efektyvumo kontekste ir kad energijos e, efektyvumo vartojimo politika pilnai buvo suformuota visiškai nesenai apie du tūkstančiai devyni metus. Todėl e, energijos vartojimo efektyvumo direktyva turės pilnai būti pradėta įgyvendinti valstybėse narėse tik nuo kitų metų Liepos pirmos dienos. Tai mes kaip ir visada susidurime su ta pačia programa, problema, kad neturime šiandieną patikimų duomenų ir sistemos, kad galėtumėm vertinti šitą klausimą taip pat. Todėl išvadose pilnai buvo atsižvelgta į auditorumų pastabas bei komisijos pateiktus atsakymus. Iš tiesų e, yra nemažai jau numatyta, ką rekomendavo auditorumai, ypač dėl tam tikrų bendrų klimato kaitos energijos ir energijos vartojimo efektyvumo rodiklių nustatymo 2014-2020 metams. Tinkamas poreikių vertinimas, tai irgi labai yra svarbu. Taip pat privalomi energijos auditai, ko nebuvo anksčiau Taip pat ES prioritetų energijos taupimo srityje įtraukimas į nacionalinius ir subnacionalinius energijos vartojimo efektyvumo planus, ko irgi anksčiau nebuvo. Ar dabartinės priemonės e, energijos taupimo srityje bus veiksmingos, galėsime atsakyti tik tai po keletos metų, kai jos pradė, bus pradėtos taikyti ir tada galėsime įvertinti jų tinkamumą. Taip pat išvadas įtraukiau ir projektų atrankos kriterijų svarbą, nes tai yra labai svarbu taikant viešųjų pirkimų sistemą. E, ir dabar esu įstikinęs, kad elektroniniai viešųjų pirkimai galėtų padidinti tą taip trūkstamą projektų atrankos kriterijų skaidrumą bei apskritai prisidėtų prie projektų ekonominio veiksmingumo. Ačiū uždėmesi, jeigu turit pastabų, mielai klausysim. Dėkui. Ja, vielen Dank, kolegė Balčytis. Dėkuoju kolegai Balčytis. Dabar teiksiu žodį auditorumų atstovai. Dėkuoju, ponė Pirmkė, manau, kad gana greičiai galime aptarti šį klausimą. Jau vyko anksčiau įdomi diskusija, jūs ją labai įdomiai apibendrinote už tai esu jums dėkingas, tad aš tik tai iš esmės dabar pabandysiu e, tokį rezumė pateikti. E, pranešimas e, jau aptarinėtas parlamente, buvo ir ilgos diskusijos taryboje, netaip dažnai, beje, specialiosios ataskaitos yra taip plačiai taryboje aptarinėjamos. E, Taryboje buvo pateikta e, nemažai pasiūlymų dėl išvadų, taigi labai trumpai. E, džiaugiuosi tą ataskaitą, e, pranešimu. Visą tai, ką pasakė pranešėjas, atitinka mūsų poziciją, taip pat atsižvelgiant į tai, ką komisija atsakė į mūsų klausimus aiškėja, kad ji jau ėmėsi tam tikrų veiksmų, dar balandžio mėnesį tai pradėjo daryti. Tad, e, kaip pranešėjas ir sakė, e, pati ši sritis yra labai svarbi siekiant strategijos 2020 tikslų. Jeigu mes galvojame e, pasiekti užsibriešto energijos taupimo tikslo, tai tikrai siekiant to turime atsižvelgti į tai, kiek finansavimo eina e, tokiams programoms įgyvendinti. E, šis užsibrieštas tikslas yra bendras tikslas visoje Europoje ir todėl noriu padėkoti ir komisijai, ir parlamentui. E, manau, kad e, tikrai svarbus dalykas yra čia tai, kad teks mums palūkėti ir pažiūrėti, ar visas tos geros intencijos pasirodys esančios veiksmingos. Tai, žinoma, reikalauja ir testinio darbo. Jūs žinote, kad mes rengiame taip pat e, savo pranešimą apie atsinaujinančią energetiką. Greitai šitą ataskaitą bus jau parengta. Ir e, mes tiesiog norime parodyti jums, kad e, labai atidžiai stebime šitą politikos rytį. Ir e, beje, e, dėl klimato kaitos priemonių taip pat e, rengiame ataskaitą, tad mumis galite pasiremti. Mes suprantame, kad tai svarbi politinė sritis ir tai ji svarbi ne vien mums, auditoriams. Ir beje, auditoriai taip pat turi ir tam tikro politinio proto. Labai džiaugiamės, kad jūs padėsite mums siekiant mūsų tikslų, bet žinoma, teks palūkėti keletą metų ir pažiūrėti, ar tai, kas numatyta, vainikuosis sėkme ir ar bus pasiekti rezultatai. Pirinkas, dėkoju. Kas norėtų pasakyti? Ponas Rubik. Pirminkė, noriu padėkoti ponui e, Vegarbaur e, e, Taupus energijos vartojimas iš tiesų yra labai svarbus dalykas Europoje, tai prisideda prie darbo vietų sukūrimo, ypatingai kai kalbame apie e, pastatų e, energetinį efektyvumą. E, tai taip pat yra dalykas, kuris labai artimas mūsų piliečiams. Tad e, aš norėjau paklausti, ar, ar audito rūmai pamastė apie tokį aspektą kaip naujų darbo vietų kūrimas. Mes e, žinome, kad e, Europoje apskritai gal 1,2 milijonai namų yra numatyta renovuoti. Vadinasi, čia yra didžiulis naujų darbo vietų potencialas, ar tai būtų izoliavimo darbai, ar e, naujų durų, ar e, langų gamyba ir taip toliau. Taigi didžiulis potencialas kurti darbo vietas. Ir e, iš tikrųjų, ir dėl to reikia šitam pranešimui skirti reikiamą dėmesį. Kas dar norėtų pasisakyti, e, niekas daugiau, tada steiksime žodį vėl e, auditorumo atstovui. Dėkui, pirminkė. Iš tiesų, jūs visiškai teisus. Šis sektorius kuria darbo vietas, prekalauja nemažai darbo darbo jėgos. E, ir kai kalbame apie gražos laikotarpį, investicijų gražos laikotarpį, tai iš tikrųjų <laughs> jis kartais siekia 240 metų. E, ir tai visiškai netinka. E, o Europinių lygmenių, bet taip pat ir nacionalinių lygmenių turime turėti bendras investicijų gražos taisyklės, labai aiškius standartus kiekvienai investicijai. E, gražos laikotarpiai, e, kai kalbam apie privačius namus, apie verslą ar e, viešai sektorių, yra, yra skirtingi tie laikotarpiai. Tad iš tikrųjų čia yra geras pagrindas darbo vietoms kurti ir tuo pat metu siekti energijos efektyvumo. E, bet žinoma, nėra prasmės investuoti į bet kokį renovacijos projektą. Tik tai tada, jeigu pasieksime energetikos efektyvumo ir prisidėsime prie klimato kaitos ar CO2 emisijų mažinimo, tik tada verta tai daryti. Pirmininkas, e, prieš suteikdamas vėl žodį pranešėjai, noriu paklausti komisijos, ar norėtų ką pakomentuoti. Turime komisijos atstovą. Prašau. Pane pirmininkė, ir aš norėčiau ponui Balčyčiui padėkoti už tai, kad jis atsižvelgia ir atspindėjo komisijos nuomonę savo rekomendacijose. Dėkoju apskritai už šį pranešimą, jis mums yra labai svarbus ir patikinsiu Jūs, kad žvelgiant į kitą programavimo laikotarpį, tai investicijos į energetikos efektyvumą daugumoje veiklos programų valstybių, e, valstybėse narėse bus e, vienas iš pagrindinių prioritetų. E, mūsų požiūrį jūs žinote iš mūsų pozicijų dokumentų skirtų kiekvienai programai. Yra žinoma ir dvi konkrečios e, rekomendacijos, kurios įtakos mūsų darbą. Noriu tik tai pakartoti, kad žinoma tai, ką mes sakėme apie e, standartinius investicijų kaštus, e, apibrėžiant, kiek reikia investuoti, norint sutaupyti vieną energetikos vienetą, tai čia apibrėžti yra nelengva. Yra E, įrangos skirtingos kainos, yra e, skirtingas jau pasiektas lygis, e, yra klimato skirtumai ir taip toliau. Tad čia nelengva bus politinės garės parengti kiekvienai valstybė nariai, bet mes vis tiek į tą problemą dar atsigręšime, pažiūrėsime, ką čia galima nuveikti. Taip pat tiesa yra ir tai, kad atsiranda naujas politinis pagrindas. Yra e, energetikos efektyvumo direktyva, nauja direktyva, e, kurioje aiškiai kalbama apie energijos efektyvumo audito būtinybę. Ir e, mes čia akcentuosime, kad bet kokia parama valstybėms narėms toje valstybėje narėje bus teikiama su sąlyga, kad bus atsižvelgta į e, energetinių auditų ir sertifikavimo rezultatus. E, komisijos e, ketinimuose yra žinoma, siekis pasinaudoti naujomis galimybėmis, pavyzdžiui, ex ante sąlygų kėlimu, užtikrinant, kad tinkamas sąlygos valstybės narės na, narėse ir regionuose bus m, mm, e, pasiektos jau iš anksto. Ir e, tokiu būdu mes sieksime e, pagerinti sąlygas e, konkrečiose srityse. Dabar dėl veiklos e, rodiklių panaudojimo mes kitame programavimo laikotarpyje tam skirsime ypatingą dėmesį. Yra veiklos rodiklių e, nauja sąranga ir mes ją dar plėtosime ir e, tuo pat metu renksime praktinės gairės, kad galima būtų e, suformuluoti harmonizuotą e, veiklos e, rodiklių e, rinkinį ir draugė su valstybėmis narėmis tenksime užtikrinti, kad veiklos programuose tų rodiklių būtų pakankamai ir jie būtų ad, adekvatūs, tame tarpe ir energijos efektyvumo srityje. Na ir taip pat noriu pasakyti, kad iš tikrųjų investicijas mes čia žiūrime platesnėme kontekste, nes tai įtakoja ir darbo vietas, socialinės algės valstybėse narėse ir taip toliau ir panašiai. E, ir kartais mes negalime izoliuoti atskirų investicijų. Uh, ir jų atskirti. Tikrai užtikrinsiu Jūs, kad pranešimo rekomendacijos e, bus priimtos domėn ir pagal jas bus veikiama. Pirmininkas, dabar noriu pranešėjus teikti žodį. Tikrųjų nebenoriu kartotis, bet atsakant ir dar kartą galbūt ir e, papildant e, gerimo Rubiko kolegos klausimą, Kas yra pagrindė ateityje numatyta, kalbant arba turint omeny ir komisijos pasisakymą, kad ateityje kiekvieno pastato renovacija bus įskirta į dvi dalis. Tai viena dalis, kuriais kalba apie energijos vieneto sutaupimą, energijos efektyvumą. Ir čia mes sukūrėme ir darbo vietas, ir taip pat sutaupom energijos. Tai yra dviguba nauda. Kita dalis, kur bus jau galima irgi taip pat įvertinti dėl pastato pagerinimo kur prieš dabar buvo tokie, tokios investicijos. Liktai mes renovuojam pastatą ir taupom e, e, energiją, bet iš tikrųjų žymiai didesnė dalis kartais nuėdavo į pastato pagerinimą išorės sutvarkymą tenais visiškai bereikalingų išlaidų ir daug kitų dalykų. Todėl manau, kad šitas tikrai dokumentas, kuris eis į Europos komisijos ataskaitą, jisai bus svarbus ateityje, kalbant apie dvigubą, o netgi, netgi sakyčiau trigubą naudą efektyviau panaudojant ES pinigus, didelius pinigus, kurie yra skirti e, energijos efektyvumo klausimams. Ačiū. Ja, vielen Dank. Damit äh, sind wir am Ende des äh, Tagesordnungs. Labai ačiū. Ir čia mes jau baigėme dešimtąjį punktą. Norėčiau padėti at auditorumo atstovams ir komisijos atstovams. Dabar galėtume perėti tiesiai prie 11 punkto. Tai yra biudžeto kontrolės komiteto delegacijai Bohunica Slovakijoje, sprendžiant klausimus susijusius su brandoliniu elektriniu uždarimu. Pranešėjas Jens Gajer. Labai ačiū pirmininkė. Mes e, šitą punktą greitai pabaigsime. Nėra jokių prieštaringų nuomonių. Buvo planuojama, planuojamas truputį kitoks vizitas delegacijos, bet dėl a, geografinių tokių priežasčių mes nusprendėme praleisti vieną dieną Slovakijoje, kitą dieną Prahoje, Čekijoje, pasikalbėti su vadovaujančiamis institucijomis apie klaidas, kurios e, tiesiog neleido tinkamai panaudoti regioninių fondų. Mes žinome, kad Čekijos Respublikoje dar neišspręsta vyriausybės krizė. Taip pat mums neleidžiama kištis kai kurios dalykus. Taip, na, reikėtų apkalbėti su politikais, kad tam vietoje tiesiog rastume atsakai kai kurios klausimus. Taip, mus patenkina rezultatai galimo vizito, mes turime antrą dieną, tai galėsime tiesiog pakalbėti su vadovaujančiais Slovakijos asmenėmis ir pakalbėti apie struktūrinius fondus. Vakar buvo toks parengimas ir susitikimas surinktas. Na, tiesiog atsilankėme narių parlamento kabinetuose, bet nesusitikome asmeniškai su jais. Norėčiau a, tiesiog trumpai pateikti jums informaciją, tokią apibendrinimą informaciją. Jūs tikriausiai prisiminsite a, studijas, kurios buvo užsakytos dėl pažangos a, pasiektos e, stengiasi uždaryti seną sovietinio tipo brandolinės jėgainės Lietuvoje, Slovakijoje, Vokietijos atliko studijas. Jis, jos buvo kreiptasi kaip nepriklausomas konsultantus. Aš ketinau tiesiog, kad jie bus galbūt na, tiesiog tokie netikėti svečiai čia, bet šitas nebuvo, šitai nebuvo leista. Taigi šitas institutas buvo tiesiog kaip nepriklausomas konsultantas, patarėjas. E, buvo e, ir tai Greifsvalda. Na, jie iš tikrųjų yra labai patyrę, a, dirbdami su seno stiliaus, sovietinio stiliaus jėgainėmis. Na, dabar a, kalbama apie apie Slovakiją, bet tiesiog darimo planas nėra pakankamai detaliai paruoštas. Taigi e, čia galima kalbėti apie finansinę e, riziką, tam tikrus rizikos veiksnius. Galbūt tie rizikos veiksniai ne visi buvo e, tinkamai įvertinti. Na, ir čia gali būti įvairių tokių finansinių netikėtumo problemų, kaip kad stebėjome e, tiksant Lietuvoje. Manau, kad apsilankysime vietoje porą valandų. Manau, kad to užteks. Galbūt nereikia eiti į pačias tenai patalpas, kad galėtume jau viską patikrinti ir įvertinti padėtį. Pati, pati kelionė bus gana ilga, porą valandų autobusu, kad galėtume nuvykti į vietą iš Vienos. Turime visą sąrašą vyriausybės atstovų, su kuriais susitiksime, kalbėsime Bratislavoje. Reguliatorius bus ten. Na ir bus e, taip pat atstovoje įstaigų, kurios yra tiesiog atsakingos už jėgainių uždarimą. Na ir kalbėsime apie galimą riziką, rizikos veiksnius. Po to e, vyks na, trumpas toks susitikimas su Slovakijos e, auditorių rūmais. Kad galima būtų išgirsti, kaip vyriausybė sprendžia šitos klausimus. Lietuvos atveju būtent didžiausia informacija, geriausia informacija gavome iš auditorumų. Antroji diena e, bus skirta struktūriniams fondams Slovakijoje. Taip pat gavome informacijos iš regioninės politikos e, skiriaus komisijoje mes buvome informuoti, kad Slovakija na, nėra tarptų, kurie yra padarę daugiausia klaidų. Mes kalbėjome gana detaliai apie tai, bandėme išsiaiškinti, kokios yra pagrindinės priežastys. Žinoma, visada naudinga kalbėti su komisijos oficialiais asmenimis. Tada tiesiog, na, liktai žmonės atsiveria. Na, jie tiesiog pamatai, a, pamatai, kokios iš tikrųjų problemos kyla Slovakijoje. Na, atrodo, pasirengėme šitai misijai. Na, kaip jau sakiau, dėl e, problemų Čekijoje mūsų programa turėjo šiek tiek keistis. Ir tai mes padarėme reikalingus e, pakeitimus, bet mes visi laukiame šitas misijos. Ačiū. Dėkui ponui Gairiui. Atrodo, norėtų kažkas pasakyti, ponas Rūbikas. E, apgailestauju, kad negalėsiu pats vykti, bet aš e, <laughs> norėčiau paminėti klausimą, kurį galbūt jūs galėtumėte E, užduoti. Man rūpi, kokios yra bendros e, viso eksploatacinio ciklo sąnaudos nuo leidimo statyti iki e, ciklo pabaigos. Kiek už tai turės sumokėti mokesčių mokėtojai, kiek operatoriai, Kitaip sakant, tai e, kokios yra bendros sąlygos, jeigu jau pradedam galvoti apie e, kūro kasečių saugojimą ir, ir viso proceso sąnaudas. E, tokį klausimą turime užduoti, jeigu norime suprasti investicijų gražos apimtis. Turime taip pat susivokti, kokios e, išlaidos bus patirtos, nes, kaip žinote, Europos fondai čia bus panaudojami. Dėkuoju, pirminkė, iš tikrųjų e, turime, turime naują vyriausybę, e, tokią pereinamąją vyriausybę. Nors mūsų konstitucijoje tokios savokos ir nėra, pereinamoji vyriausybė kol kas neaišku, ar parlamentas e, išreikš ją pasitikėjimą ar ne, turime čia palūkėti. Dėkoju. E, turime komisijos atstovą, norėčiau jam suteikti žodį, ponas Cecilijo. Sveikinu Jūs atvykusį, gal komisijos požiūrį išdėsitumėt. E, norėčiau pasakyti, kad mes sveikiname tą dėmesį, kurį parlamentas ir komitetas rodo e, tam, kaip ES finansai yra valdomi Slovakijoje. E, Visą tai komisijai rūpi nuo pat 2004 metų, kai šalis įstojo į ES. Ir tiesą sakant, nors nacionalinės institucijos ir sąjunga atliko visą virtinę auditų, vis tiek matome tam tikrų sisteminių problemų, kurios jau įgyja endeminį e, pobūdį. Todėl manyčiau, kad bus mums labai svarbu, kad parlamentas e, akcentuotų Slovakijos valdžiai kaip yra svarbu yra pertvarkyti valdymo ir kontrolės sistemas, ypač dabar, kai rengiamės naujajam e, programavimo laikotarpiui, e, panaudojant e, struktūrinius fondus nuo 2014 iki 2020 metų. Čia institucijų indėlis yra labai svarbus. Um, um, Tiesą sakant, padėtis, e, kurią matome ten, yra panaši, e, panaši, mm, kai kalbame ir apie kitus fondus, tik tai gal apimtys yra skirtingos. E, ar tai būtų socialinis fondas, ar regioninės plėtos fondas, ar uh, sanglaudos fondai e, problemos yra susijusios su projektų atranka, su viešaisiais pirkimais, su valdymu ir patikros veikla. Tad tokie yra esminiai blokai, kuriuose aiškiai matomas deficitas. E, kalbant apie valstybės, e, viešuosius pirkimus, tai ateityje mes matome e, numatytas priemonės ir atrodo ten padėtis e, gerėja, bet kitais aspektais turime būti labai akylus ir užtikrinti, kad turėsime ateityje efektyvesnės ir geriau veikiančias sistemas. Dėkui, e, ponė Cecilijo. Baigiant e, diskusiją, suteiksiu vėl žodį mūsų pranešėjai. Aš noriu padėkoti ponui Rubikui už jo pastabas ir už jo klausimą. Tikrai, aš prisiminsiu jį, būdamas e, Slovakijoje. E, mes matome, kad e, yra perdodama atsakomybė e, už e, uždarimo darbus ir mums bus labai įdomu pažiūrėti, kokie, koks yra finansavimas, kurio galima pasiremti uždarant, kokie yra darbų laiko grafikai. Aš čia turiu pasakyti, kad dažnai kolegos mūsų komitete reikalauja griežtesnio darbų grafiko, mes, sakysim, nenorim e, kalbėti apie tas problemas po 2020 metų, bet mums ekspertai sako, galbūt jums taip ir norėtųsi, e, kad tai būtų, bet tai nėra visiškai realistiška. E, Bohunicoj, tarkime, tas procesas yra neblogai pasistumėjęs Bet vis tiek ekspertai sako, jeigu viskas ir toliau vyks sklandžiai, tai geriausia atveju kalbame apie 2020-2025 metus. Vadinasi, teks mums apie tai diskutuoti dar ir e, per ateinantį laikotarpį. Mes galime raginti siekti daugiau pažangos, bet turim susivokti, kad ne visada tą praktiškai įmanoma padaryti. E, ir visi turim tą pripažinti, tame tarp ir mano politinė frakcija turės tai pripažinti. E, jūsų mintis apie galutinius kaštus e, vartotojams, mokesčių mokėtojams, Slovakijos valstybei, kas kiek turės sumokėti, tai yra geras klausimas. Na, o reaguojant į komisijos pasakymą, tai pasakysiu, kad e, į, atsižvelgsime į jūsų mintis ir pabandysime paklausti Slovakijos valdžios, apie ką jie čia šneka. Jeigu darote prielaidą, kad kažkas yra nekaltas, tai tada e, viešieji pirkimai, konkursai, Slovakijoje atrodo sudaro įspūdį, kad stengiamasi tą rinką e, išlaikyti labai mažą e, ir tai neišvengiamai kelia tam tikrų klausimų ir bent jau turime pasakyti, kad dėl to turime susirūpinimo. Ir aišku, e, pasakysime jiems, kad norėtume, kad jie atsižvelgtų į komisijos būkštaimus. Pirmininkas, e, baigėme e, diskutuoti šio klausimu. Mūsų darbo tvarkė išsibaigė. Kitas posėdis rugsėjo 16 dieną nuo 15 valandos. E, noriu padėkoti sekretoriatui, komisijos, auditorumų atstovams. Mm, pirmininkas dėkoja vertėjams raštu ir žodžiu. Dabar Sako, padarysime trumpą pertraukėlę ir toliau tęsime koordinatorių posėdį. Ir noriu jums visiems palinkėti gerų vasaros atostogų iki susitikimo rugsėjo mėnesį. And then I, I am preparing the death.